Labadiena visiems. Dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Ir e, pirmiausia, suteiksime žodį poniai Makovei. Mulțumesc. Uzbekistanul un președinte fidel al ei. EU, Uzbekistan Partnership and Taigi, pirmiausia, e, bus pateikti balsavimo tvariai Europos bendrijų ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo.